daugiamečių menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planų e, daugiamečių. Ir žodis poniai Bienkovskai komisijos vardu. Much, uh, honorable... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Europos komisijos ir uh, komisijos nario Karmenų Vela vardu, kuris atsakingas už uh, šią sritį. Norėčiau padėkoti pranešėjui, šešėliniams pranešėjams ir žuvininkystės komitetui už visą darbą, e, kad būtų pasiektas sutarimas dėl daugiamečio e, menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir jų žvejybos Baltijos jūroje. Šis planas yra pirmasis tokios, tokios rūšies, tai pirmas toks daugiametis e, valdymo planas ir tai yra svarbus įrankis tolesniai bendrai žuvininkystės politikai, jos įgyvendinimui ir jos ambicingiausio elemento įgyvendinimui, užkirsti kelią e, priegaudos išmetimui. Daugiamečiai planai yra svarbus pagrindas plė, e, dirbti decentralizuotai, valdyti žvejybą decentralizuotai ir e, pasiekti regionalizavimo. Ir turėdama tai omeny, e, norėčiau oficialiai Mm, pasakyti, ką rengėmės daryti regioninio bendradarbiavimo srityje. Kai patvirtinami e, antrinės teisės aktai pagal regionalizacijos tikslą, komisija laikysis plano išdėstyto 18 reglamento straipsnyje ir remsis pagrindiniu reglamentu, kur numa, kuriame numatytas regionalizavimo procesas nuo 2014. Baltijos jūros planas yra proceso pabaiga, kuriame dalyvavo daugybė veikėjų, kurie dirbo, kad pasiektų sutarimą e, iš įvairiausių e, sričių Baltijos žuvininkystės pramonė, e, susijusių šalių žuvininkystės ministrai bei teisėkros institucijos ir interesų organizacijų atstovai. E, buvo atsižvelgta į labiausiai e, e, aktualiausius klausimus iškeltus šiame procese. Teisėkuros institucijų sutarimu parengtas naujas dokumentas, naujas pavyzdys daugiamečių žvejybos planų. Tai svarbu ir kit, kit, kitoms jūroms, kitiems regionams, nes numatomas tvarus ilgalaikis išteklių valdymas. Tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su jumis rengiant tolesnius pasiūlymus dėl žuvininkystės išteklių valdymo planų ir tikiuosi jūsų bendradarbiavimo. Ačiū. Žodis ponui Balensai dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Pirmasis e, žuvų išteklių valdymo planas pagal BŽUP yra ilgos kovos rezultatas. Vyko ilgos dėrybos, kuriuose parlamentas turėjo padaryti daug nuolaidų. Mes darėme jas pasitikėdami, kad įtrauktų nuostatų pakaks užtikrinti tvarę tausę žvejybą Baltijos jūroje. Šį naująjį planą reikia gyvendinti kiek įmanoma sparčiau kad pasiektume tikslų 2017-aisiais. Svarbu, kad Europos institucijos e, elgtųsi atsakingai jau dabar pademonstruotų, jog yra įsipareigoję e, laikytis sutartų principų. Parlamentas parodė norą siekti tvarios žvejybos ES ir užtikrinti šios pramonės ryties ateitį. Ir prašau komisijos ir tarybos to paties. Todėl turiu du klausimus. Ar komisijos pasiūlymai kitiems metams dėl viso leistino sužvejoti kiekio Baltijos jūroje bus e, paremtas e, mokslininkų patarimais ir šiuo naujoju tvariu planu? Ar rengiamas scenarijus, pagal kurį laikantis šių taisyklių e, e, numatytas žvejoti kiekis nebūtų panaudotas. Svarbu iš, iš karto pradėti dirbti pagal naujas taisyklės, nes šiaurė, šiaurės menkių ištekliams išliko, iškilo labai didelis pavojus. Ir taryba iki šiol nesilaikė mokslininkų patarimų šiais klausimais. Ir dėl šios situacijos uh, Mokslininkai siūlo nebeleisti žvejoti šių žuvų. Laimiai Baltijos jūros žuvininkystės planuose yra naujos taisyklės, kurios leis imti šios situacijos. Po dešimties mėnesių sudėtingų tarybos ir komisijos dėrybų patiktas planas, kuriame laikomasi pagrindinėme reglamente numatytų tikslų. Svarbiausia užtikrinti, kad žuvininkystė Baltijos jūroje vyktų tvariai, e, protingai ir e, gyvybingai, e, užtikrinant ekonominį gyvybingumą, nedarant per didelio spaudimo jūros aplinkai. Ir aš tikiuosi sėkmingo šio plano įgyvendinimo. Toliau ponia Rodas, dviems minutėms. Socialistų vardu. Ačiū. Dėrybos vyko intensyviai, ilgai tekstas, dėl kurio balsuosime rytoj. Daugiametis e, planas e, buvo patvirtintas po aštuonių trilogų. Tikrai daug energijos prireikė, kad e, nurimtų bangos kilusios tarp mūsų ir tarybos. Ir tos bangos, mano nuomonė, būtų galėjusios nuslūkti daug greičiau, jeigu mes iš karto būtume sutarę dėl reformos. Noriu padėkoti ponui Valensui už įdėtas pastangas ir jo požiūrį darybų metu, nes jis sugebėjo užtikrinti, kad parlamento pozicija šiame dokumente tinkamai atsispindėtų. Darybos tarp komisijos parlamento ir tarybos vyko maždaug dešimt <clears throat> mėnesių, siekdami, kad žuvininkystė ir žvejyba nemirtų. Europoje. Komisija laikėsi iškios pozicijos, kad būtina įgyvendinti teisės normas, taryba tuo tarpu siekė lankstumo. Galiausiai buvo susitarta dėl lankščių priemonių ir tos lankščios priemonės, tačiau bus taikomos tik esant tam tikroms sąlygoms. Parlamentas reikalavo griežtesnių saugumo mechanizmų, jeigu rytoj šis dokumentas bus patvirtintas. Mūsų nuomonė šis daugiametis planas turėtų būti pradėtas įgyvendinti spalio mėnesį, nustatant e, sugaunamų žuvies e, kiekio normas, tam, kad taip pat, o tam, kad tai būtų galima įgyvendinti, reikia, kad oficialiame biletenėje šis dokumentas būtų paskelbtas rugsėjai. Noriu pasakyti, kad e, menkiams Baltijos jūroje tikrai dabar negeriausi laikai, kaip ir jų žvėjams. Todėl e, būtent šis dokumentas turėtų tapti pagrindu paskirstant kvotas spalio mėnesį. Atsižvelgiant į šias aplinkybės, džiaugiuosi, kad šiame plane yra numatyta finansinė parama laikinam žvejybos veiklos nutraukimui. Aš tai vertinu kaip, šį planą vertinu kaip galimybę pradėti ekologinių, ekonominių, socialinių požiūrių tvarę e, žuvininkystę. Ta, šio plano gyvendina turi užtikrinti dabar žvejybos ministrai, kaip ir e, ekologinę tvarę žvejybą, kuri yra pagrindas ekonominiai ir socialiniai, socialiniai ekonominiam ir socialiniam tvarumui. Ir už tinkamus nuostatas, kuris trauktas šio dokumento, esu labai dėkinga. Ačiū. Ponai uh, Ots, žodis pusantros minutės. Zarządzania stadami dorsza, śledzia i szprota to dokument. Ačiū, pana pirmininkas, šis daugiametis planas dėl menkių silkių ir šprotų išteklių valdymo yra labai svarbus. Tai yra pirmas ilgalaikis planas žuvininkystės žvejybos politikos <clears throat> srityje. Vis svarbu, kad plane atsižvelgiama į skirtingas žuvų rūšis ir jų e, išteklių atkūrimą. Taip pat būtina nepamiršti, kad e, kokia svarbi yra Baltijos jūros biologinė įvairovė, būtina remtis todėl mokslininkų atitinkamomis išvadomis ir tyrimais noriu pastebėti, kad pasirinktas regioninis požiūris įgyvendinant plano nuostatas bei <clears throat> nustatytos nežvejybos zonos bei finansinės paramos skirimas už laikiną žvejybos nutraukimą bus labai naudingas, taip pat e, draudimas pramoninių būdų žvejoti irgi labai svarbus, tačiau kartu turi, turime aiškiai pasakyti, kad jeigu jau e, Baltijos jūroje bus statomos e, vėjo e, jėgainės, tai jos tikrai turėtų, neturėtų būti statomos ir įrengiamos tose vietose, kur yra daugiausiai žvejojama. Ponas Tormal, dvi minutės, gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Mes nekalbame apie paprastą klausimą Ir aš norėčiau kreiptis į du asmenys savo kalbą. Pirmiausia, pona Pauins, kuris turbūt išėjo į futbolą žiūrėti dabar, bet jis tikrai tikiu klausosi šios diskusijos ir galės pateikti e, informacijos mums taip pat apie rezultatus. Ir ypač norėčiau greitis į Liurukę Rodus, be jos neturėtumėm to, ką šiandien turime. Ji bandė E, per Europos žuvininkystės politiką suderinti mums aktualią temą. Ji yra centrinė asmenybė darybose ir aš jai vielen dank galiu pasakyti. Kodėl tai buvo nepaprasta padaryti? Todėl, kad Baltijos jūra yra sudėtinga, ji yra uždara jūra, vidinė jūra negalime jos pristatyti e, su jokiomis kitomis jūromis. Ji yra nelabai gili, ji yra uždara, jos e, druskingumas yra nedidelio lygio, nedidelis ir žuvininkystė yra specifinė. Tendencijos yra specifinės. Ir daugelis iš mūsų e, suaugusiųjų žinome, kad pirmas kartas visuomet yra sudėtingesnis negu antras kartas. Ir kai mes svarstome tokias temas kaip šiandien, suprantame, kad e, žuvininkystę instrukcijomis ir direktyvomis sureguliuoti nėra paprasta, tačiau įmanoma. E, mes e, matome, kad žvėjams yra sunku žvėjoti, pavyzdžiui, silkes, nes jos gali staiga pakreipti plaukimą vieną kryptim ar kitą kryptim. Uh, iš mano regiono, iš ten, kur aš esu, įgyvendina, e, yra, kaip žinia, įgyvendinam ir daug kitų e, regioninių projektų ir žvėjai turi savų interesų, kuriuos taip pat turime suderinti. Bet bet kokiu atveju aš Ulrikai e, Rodus labai dėkoju. Ačiū, ponia Hazekamp. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad niekas negali tikrai džiaugtis šio daugiamečių planu Baltijos jūrai, nes šis planas neapsaugo nei žvejų, nei žuvų. Šis e, planas leidžia padidinti maksimaliai leistiną sugauti kiekį. Tas maksimaliai leistinas tvarus sugaunamas kiekis yra tik tai politinio godumo išraiška, nes taip leidžiama uh, sugauti kuo daugiau žuvų ir mes čia kalbame, ponė pirmininkė, ne apie kažkokius lygintuvus, o apie gyvus žmonės. Nepakanka vien to leidimo maksimaliai didinti žuvų kiekį. Žengiama dar e, toliau tas maksimalus e, sugaunamų, sugaunamų žuvų kiekis yra padidinimas, o tai reiškia perviršinė žvejyba ir tokiu būdu Šis planas kenkia ir bendrai e, žvejybos žuvininkystės politikai ir atveria galimybės e, e, visiškai išgaudyti žuvis ir kitose vandenyse, pavyzdžiui, Šiaurės jūroje. Dauguma iš jūsų pritarėte šiam pervišinės žvejybos planui, aš negalėjau jam niekaip pritarti. Pranešėjas rytoj mus pakvietė taurį šampano. Kolegos, noriu jūs paklausti, ar galėsite rytoj tą taurę pakelti stovėdami pakeltą galvą. <clears throat> Jeigu e, bus tas planas patvirtintas, tai pervišinė žvyba baigsis tik tuomet, kai mūsų jūrose nebeliks žuvų ir mes tos dienos daugumą sulauksime ir daugumą iš mūsų. Bet to manau, kad reikėtų atsisakyti Europos žemės ūkio ir žuvininkystės bendros politikos. Ačiū. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos. Pirmiausia, dėkuoju kolegai Valecai ir jo komandai už darbą, kuris atliko, kad darybos būtų užbaigtos. Baltijos jūros planas yra pirmasis parlamento ir tarybos kartu e, suderintas valdymo planas, kuris leidžia apriboti žvejybos mastus. Darybos buvo sudėtingos. Aš Nusivyliau, kad mums nepavyko deramai apginti parlamento ambicingos pozicijos sustabdyti perteklinę žvejybą ES. Tačiau jūra nėra akvariumas, kur galima viską kontroliuoti. Be to, Baltijos jūra yra uždara, dėl to jos padėtis yra itin sudėtinga. E, tas e, neiškumas reikalauja, tas sudėtingumas reikalauja, kad mes nustatytumėm labai aiškius tvarios žvejybos apribojimus. Bet Tikslas yra išlaikyti sveiką Baltijos jūrą. Mes turime nustatyti mažesnius leistino žvejybos kiekius. Bet e, dažniau mes e, kalbame, kiek mes e, sužvėjojame virš leistinos žvejybos laimikio ribos FMSI negu kad e, galėtume kalbėti apie tai, kiek jo neįgyvendame, kiek mažiau negu jame numatyta galėtume įgyvendinti. Bet kokiu atveju mums pavyko e, priimti labai daug apsaugos mechanizmų plane, artėja pirmieji išbandymai, po trijų savaičių bus pateikiama ataskaita apie menkės padėtį vakarų Baltijos jūroje ir e, žinau, kad iškilo didelė grėsmė jos ištekliams, nes atsinaujinimas buvo labai menkas šiemet. Dabar komisijai tenka atsakomybė veikti ir komisijos nariui vėlai e, apsaugoti e, e, menkiai vakarų Baltijos jūroje buvo įvestos kvotos ir taip pat buvo numatytos tam tikros plane aprašytos apsaugos priemonės. Bet labai svarbu, kad ES institucijos laikytųsi tų sprendimų, kurie yra priimami ir kad būtų galima uh, E, iš tiesų neišeikvoti turimų išteklių e, žvejybų. Nes dabar atrodo, kad mes esame tam tikri dviveidžiai, dviveidiški elgiamės ir tai greuna pasitikėjimą Europos bendradarbiavimu. Ponas Mato, ačiū pirmininkė komisijos nariai. Nare, e, girdime katastrofos pranašų balsus, bet iš tikrųjų reikia tvarios sistemos ir tas daugiametis planas būtent tai ir užtikrins. Tai, apie ką šiandien kalbame, svarbu ne tik dėl daugiamečio e, išteklių valdymo e, Šiaurės Europos vaidenyse. Tai planas, kuris taps pavyzdžių kitiems regioniams planams, kuriuos parengsime ateityje. Šiame plane Kalbam apie daugybę dalykų, apie biomasę, apie žuvų išteklių mirtingumą bei kvotas. Tačiau turime labai aiškiai apibriežti ir kiekvienos institucijos e, kompetencijos ribas, daugiamečių planų įgyvendinime. Daugiamečiai planai turi atsižvelgti į, į visus problemos aspektus, užtikrinti, kad e, e, žuvų ištekliai būtų naudojami veiksmingai, bet reikia nepamiršti ir mūsų žviejų apsaugos, tai taip pat labai svarbu. Ponas Sarao Santos, komisijos narė, norėčiau padėkoti pranešėjams ponui Valensai ir poniai Rodust ir, žinoma, šešėliniams pranešėjams, kurie daugelį metų pristatinėjo parlamento poziciją ir siekia, kad kiek įmanoma labiau atsispindėtų galutinėme reglamento tekste. E, kaip kontroversiškų pakeitimo autorius pri, e, konstatuoju, kad rasti sprendimai siekiant užtikrinti tokį biomasės lygį, kad būtų galima siekti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio. Šis planas turėtų tapti įkvėpimu planams kitose regionuose. Ir šio proceso neturėtume užbaigti teksto patvirtinimu. Turėtume nuolatos tikrinti, ar jis iš tikrųjų atitinka naujos žuvininkystės politikos tikslus. Ir ne, nežiūrinčių pozityvių pastebėjimų noriu pabrėžti, kad e, nekalbant apie tai, kad viduržėmio jūroje žuvų ištekliai, e, žuvus išlems iš, iškilo grėsmė, e, išnykimo grėsmė, turime užtikrinti, kad ištekliai būtų žvejojami taip, kad e, jie išliktų, kad, kad jie turėtų savo habitat, habitatą ir būt, egzistuotų mytybos grandinė. Todėl reikia apsaugoti kai kurias teritorijas. E, Kvotos yra čia būtina priemonė, tačiau jos nedaug ką keičia, jei nėra tinkamos prevencinės politikos ir e, kitų susijų politikos planų. Ponas Vandalin. Ačiū, pana pirmininkė. 2014 spalį šis planas buvo pristatytas, gegužė 15 metų pradėjome dėrėtis ir tik dabar pasiektas susitarimas. Taigi kelias, kurį mm, nužygiavome, yra pakankamai ilgas. Aš manau, kad rengiant kitus daugiamečius planus, taip pat ir Šiaurės jūrai, mes e, dirbsime greičiau pasirinkome sprendimą, kai valstybės narės pačios gali nustatyti e, sugaunamos žuvies kvotas ir <clears throat> tos ribos kvotų nustatymo yra labai svarbios, ypač Šiaurės jūros šalims, tam, kad kuo mažiau galėtų nukentėti jų žvėjai ir kuo e, tvaresnė veiksmingesnė būtų žvejyba. Pabaigai noriu padėkoti kolegai Valensai ir jo komandai už tvirtą poziciją dėrybose ir tinkamą jų pabaigą. Bilbao Barandyka vieną minutę kalbės. Gracias, presidenta. Quiero... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Valensą ir dėrybininkų komandą už tai, kad siekė Mm, pritarimo šiam daugiamečiam žvejybos planui. Manau, skaidruma, kad skaidrumas ir objektivumas bus svarbiausi veiksniai e, tvirtinant kvotas. Tarybos nenoras e, pritarti įvairiems pateiktiems pasiūlymams e, negatyviai atsiliepė svarstymuose darybose dėl daugiamečio žvejybos plano. E, atrodo, kad pamirštami įsipareigojimai numatyti Lisabonos sutartyje ir tai kelia problemų žuvininkystės politikoje. Iš tikrųjų, mums reikia reformos, dėje tie, kurie tapo aukomis, buvo tie, kurie aktyviai dirbo šiame sektoriu. Todėl mes sakome, kad reikia bendros valdymo sistemos, taip geriau jūroms, geriau pusiausvėros užtikrinimui, geriau ir tiems, kurie žvejoja ir kurie gyvena iš jūros. Toliau Pone Torės Martinės, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Patvirtintas bendras požiūris į žuvų išteklius Baltijos jūroje yra progreso žingsnis. Tačiau reglamente tai reikėtų nepamiršti ir e, tam tikrų e, taip pat žvėjų bendruomenės poreikių ir pakrančio bendruomenių poreikių. Dėja, į tai nesižvelgiama. E, turėtume raginti naudoti mažai aplinką žalojančią žvejybinę įrangą. Tai yra svarbiausia negali e, tvirtinti žvejybos politikos sprendimų ir atsukti nugarą žmonėms, kurie gyvena iš žuvininkystės. Turime užtikrinti, kad kvotos būtų taikomos taip, kad e, ypač e, būtų atsižvelgta į tų žmonių interesus, kurie, kaip minėjau, gyvena iš žuvininkystės. Aš pirmininkė noriu dalyvauti visiems, padėkoti tai yra visiems darybų dalyviams už ištvermę pademonstruotą, derantis dėl e, daugiamečio Baltijos jūros žvejybos plano, kuriame numatoma taip pat galimybė ir išmokėti finansinės, <clears throat> finans, e, finansinės paramas <clears throat> e, maksimalus leistinas sugauti kiekis yra e, nustatomas penkerių metų laikotarpiu, per kurį atsiranda galimybės atkurti žvėjų išteklius bei e, užtikrinti tinkamą e, veiklos planavimą žvėjams. Taip pat e, tikiu, džiaugiuosi, kad buvo panaikinta ir nemažai anksčiau galiojusių biurokratinių taisyklių ir e, prievalių susijusių, pavyzdžiui, su žurnalų pildymu arba tam tikrų tinklų rūšių naudojimu. Ponas e, Marinė Pinto vieną minutę. E felicito todos aqueles que trabalharam. Paskutinis planas buvo patvirtintas 2008-aisiais Ir aš norėčiau padėkoti už e, pranešėjus, šešėliniams pranešėjams už darbą. Bet manau, kad komisija turėtų būti ambicingesnė savo pasiūlyme, nes juk e, tų išteklių kiekiai mažėja, kalbu apie menkės, šprotus ir silkės Baltijos jūroje. Bendroji žuvininkystės politika turėtų prisidėti prie visų žuvų išteklių išsaugojimo, bei taip pat apsaugoti jūrų aplinką nes tik taip užtikrinsime, kad e, mūsų politika taptų sėkminga ir e, įsivyrautų didžiausios galimos tausios žvejybos principas. Ir bendruomenės, kurios, e, kurių gyvenimas priklauso nuo žvejybos, turės suvaidinti savo vaidmenį, užtikrinant geresnę jūrų padėtį. Panašaus vienai minutiai. So. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Daugiametis Baltijos jūros planas suteiks galimybę taip pat ir mano rinkimo apygardos žvėjams Mecklenburgė priešakinėje Pomeranijoje ir Šlezvigėje Holštainė tinkamai planuoti savo veiklą, užtikrinant tolygų, tolygę žvejybą ir tolygų žuvų išteklių panaudojimą. Taip pat bus suderinta E, tarpusavyje socialinė, ekonominė ir e, ekologinė žvejybos ir akvakultūros pusė. Mokslininkai rekomenduoja 85 procentais sumažinti e, vakarinėje Baltijos jūros dalyje sužvejojamų menkių kiekį. Manau, kad tokiu būdu <clears throat> bus padarytas, padaryta pabaiga netinkamai nustatomoms kvotoms bus sugaunama tik tiek žuvies, kiek išteklių jos galima e, atkurti. Ir e, taip pat numatytos finansinės kompensavimo priemonės e, bus lengvai įgyvendinamos užtikrinant darbo vietas pajūryje ir sausumoje. Dar trys pasakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Pirmas kalbės mums kaputo. Ačiū, pan pirmininkė. Ar Bartiko? Tame daugiamečiame plane yra numatyta aiški sistema, kaip apsaugoti žuvininkistės e, rūšis, žuvų rūšis e, šiame regione. Tikiuosi, kad per, per reformavus žuvininkistės politiką bus sukurta nuosekli sistema, o mums reikia, kad ištekliai būtų gerai valdomi, vadovaujantis mokslininkų išvadomis, kurios rodo, kas yra būtina, kad mūsų tikslai būtų įgyvendinti. Taip pat be abejo mes turime galvoti apie tai, ką regionas, regioną lygmenių galima padaryti, e, sprendžiant šias problemas. Būtina atsižvelgti kiekvieno regiono specifiką. Šio daugiamečio plano tipas yra toks, kad atsižvelgiama į geografinį paskirstimą. Yra jau tokios geografinio tipo e, valdymo sistemos pasiteisinumas, nes akivaizdžiai galima pasverti riziką susijusią su kiekviena zona atskirai. Be to turime pritaikyti apsauginės priemonės. Būtina sukurti tvarumą, subalansuotumą ateičiai. Ačiū. Ačiū ponas Morija, labai ačiū ponė pirmininkė. Olandų, Niderlandų e, pirmininkaujantį valstybę 2015 m. kovo 5 dieną pateikė laikiną susitarimą, kuris tarnavo kaip pagrindas daugiamečiam planui silkės šprotų ir menkės e, išteklių Baltijos jūroje valdymui. Tai yra svarbiausia žuvų rūšis Baltijos jūroje. Tarptautinė e, jūrų padėties vertinimo institucija parengė studiją įvertinančią būtinybę sukurti uh, E, žuvų rūšių apsaugos specialiasias sistemas. Šios trys Baltijos jūros rūšys turi būti žvejojamos būtent stengiantis išlaikyti tų rūšių ilgalaikiškumą. E, Baltijos jūra e, nėra vienintelė jūra Europos Sąjungoje. Turime pažvelgti ir Europos Sąjungos pietus. E, Graikijos e, žvėjai susidūrė su rimtai sunkumai įsivedus biudžetinės drausmės politiką. Gėjo jūroje žvėjai nebegali išgyventi ir jų balso komisija negirdi. Jakovčič. Labai ačiū. Norėčiau visų pirma pasveikinti kolegas po 8 tri, trialogų. Jiems pavyko e, pasiekti susitarimą ir e, sukurti tuos daugiamečius menkių, silkių ir šprotų valdymo planus Baltijos jūrai. Baltijos jūra yra uždara, jai reikia daugiamečių valdymo planų. Bet aš norėčiau paminėti šitą, šitą kito. Būtina sukurti atitinkamus daugiamečius planus ir kitoms jūroms. Pavyzdžiui, E, jūr, žuvų žvejybai Adrijos jūroje. To reikia kuo greičiau. Yra sakančių, kad reikėjo uždrausti tam tikrų rūšių žvejybą Baltijos jūroje. Ir dabar jau gali būti, kad yra per vėlų tą žuvis besaugoti. Ta pati galim pasakyti ir apie Adrijos jūrą. Europos komisija turi taikyti e, Adrijos jūros žuvų apsaugos priemonės kuo greičiau pagal spontaniškus pasakymus po vieną minutę, kiek skiriam kiekvienam dabar komisijos narė Bienkovskis. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti gerbiamis parlamento nariams už visus komentarus ir pasisakymus. Be abejo, aš visą informaciją ir klausimus perdusiu komisijos nariui vėliai. Vėlai ir jisai jums detaliais atsakys, bet aš galiu labai trumpai sureaguoti į du pasisakymus. Uh, Galiu dar kartą pakartoti, kad Baltijos jūros daugiametis planas yra pirmasis naujos kartos e, planų pavyzdys. Kai teiksime kitą žuvininkystės e, pasiūlymų grupę labai greitai, o komisija, kaip žinote, ketina patengti tokių pasiūlymų vadovaudamasi jau turimais teisės aktais, e, bus atsižvelgta į tai, kas padaryta. Baltijos jūros žvejybos galimybių planas yra e, numatytas paskelbti e, rugs, rūpjūčio gale, rugsėjo pradžioje, spalio mėnesį turėtų būti aptartas komisijoje. Jeigu daugiametis planas jau tuo metu bus pradėtas įgyvendinti, o dabar už jį yra atsakingi bendri teisės aktų lengėjai, tai yra parlamentas ir taryba, tada mūsų pasiūlymas kitoms jūroms bus pagristas tuo planu. Aš tikiuosi, kad taip iš tiesų bus ir aš labai kviečiu parlamentą ir tarybą organizuoti formalų dokumento pasirašymą, kad mes galėtumėm padaryti tai, ką planuojame. Kitas dalykas - dėl plano saugiklių. Galiu Jūs patikinti, kad Europos Europos komisija darys viską, ką gali, kad būtų deramai pasinaudota galiojančiomis e, tais nuostatomis, skaitant ir saugiklius. Tiek aš iš savo pusės galiu pasakyti. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbėjim parlamento nariai. Merci beaucoup, madame. Ačiū, ponė Bienkovska, tuo šią diskusiją baigėme.